Panas ir ponai, pradėsime balsavimą. Pono Moreiro pranešimas Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje. Vyks vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ponios ir ponai, noriu paklausti, ar visi balsavote. Suteiksiu Jums dar porą sekundžių. Balsavimas baigiamas. Priimta. Perėsime prie kito pranešimo. Vėlgi pono Moreiros pranešimas. Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas priimtas. Kitas pranešimas. Ponios Sharon Bowles pranešimas. Pereimas prie sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. pranešimas priimtas. Kitas pranešimas pono Wernerio kūno 2012 metų kaip tauno susitarimas dėl tarptautinės Taremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 metų. Balsavimas pradedamas. Kas už? Kas susilaikė? Kas prieš? Techninio pabudžio pastaba. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kai kurie parlamento nariai turėjo persėsti Noriu paprašyti, kad būtų pranešama, jei e, persėdama į kitą vietą. V jiné místo a své hlasování projevit na jiném místě. Taigi, jei kažkas persėda į kitą vietą, jis turi tokią teisę. Neprivalta sėdėti tik tai savo vietoje. Taigi, Vernerio e, kūno Pranešimui pritarta. Kitas pranešimas – EFOS Lichtenberger 29 metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimui pritarta. Kitas pranešimas pono Bernhardo Rapkai prašymas ginti parlamento narės Laros komi imunitetą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pranešimui pritarta. Kitas pranešimas Cecilijos Vikstrom prašymas atšaukti parlamento nario Zbignevo Ziobro imunitetą, remiantis 175 darbo tvarkos taisyklių straipsnių, žodis suteikimas ponui Žiobro. Pane pirmininkė, norėjau at pasakyti, kad e, atsisakau tokios procedūros, prašau um, panaikinti imunitetą ir laikyti, kad mano imunitetas yra panaikintas. Dėkoju. OK, dobrze. Bud... Máte slovo. Žodis Jums. Dėl darbo tvarkos, ponė pirmininkė, aš matau, kad mano pavardė yra prirašyta prie pranešimo dėl uh, imuniteto panaikinimo. Aš džiugiuosi, kad buvo suteiktas žodis ponui Ziobro, e, nes anksčiau tokių galimybės nebūdavo suteikiama. Aš noriu pasakyti, kad ponas Rapkė ir didžioji dalis komiteto mano, kad kai ponė Komi kalba apie Europos parlamento e, narius ir jų poziciją dėl ekonomikos, arba kai aš kalbu apie e, man rūpimas temas, nesu visapusiškai parlamento narys. Minulé správy jako takové. Nenorėčiau pradėti naujų debatų. E, tema, kuri jau buvo nagrinėta, tačiau jūsų pastabą įtrauksime į šio posėdžio protokolą. Ponas Žiobro pateikė patikslinimą, o dabar balsuosime dėl Vikstram pranešimo. Kas už? Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pranešimai pritarta. Kitas pranešimas, pono Bernhard Rapkai laisvo judėjimo skatinimas, supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą. Pirmiausia, balsuosime dėl komiteto pakeitimų, kas už. Prieš. Susilaikę. Pranešimai pritarta. Tiksliau pakeitimui jums pritarta. 16 pakeitimas. Kas už? prieš. Susilaikę. Pakeitimui pritarta. 17 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antras ir vienuoliktas komiteto pakeitimai kas už. Prieš Susilaikę. Priimta. Vardinis balsavimas. Taip pasitikrinsime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 50-51 atkrenta, balsuosime dėl 48 ir 49 pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Vardinis balsavimas dėl viso teisėjų kuros pasiūlymo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Balsuosime dėl ponios SAE pranešimo cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas. 20 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dėl antrojo bloko mm, pakeitimai nuo 1 iki 19. Ne, sako pirmininkas, e, jis atkrenta, todėl balsuosime dėl komisijos pasiūlymo, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Dabar balsuojame dėl visos teisėkuros rezoliucijos. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Perėsime prie galo pranešimo autorių teisės, gretutinės teisės ir daugia teritorijų licencijų naudoti muzikos kūrinis internete teikimas. 170 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už? prieš, susilaikę, priimta. Visas teisėkuros pasiūlymas, vardinis balsavimas padedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Perėsime prie Makarti pranešimo baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neskleistą informaciją ir, ir už manipuliavimą rinką. Dėl antro pakeitimo kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Komisijos pasiūlymas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dėl viso teisėkuros pasiūlymo vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimo projektas priimtas. Perėsime prie pono Valian pranešimo energetikos infrastruktūros investiciniai projektai. Pirmiausia, 44 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę, priimta. 39 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pasiūlymas atmestas. 40 vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pasiūlymas atmestas. atmestas. 44 CP pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. 42 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. 43 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimtas. Balsuosime dėl visos teisėkuros rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Rezoliucijai pritarta. Pereisime prie ponios Ajala Sender pranešimo. Audito rūmų nario skyrimas Pirmasis pakeitimas, kas už? Pirmininkas atsiprašo. Turime grįžti prie kito Ajala Sender pranešimo, ne auditorumai, o auditorumų nario skirimas Klauso Hainer Lėne paskirimas. Tai ne viešas balsavimas, balsavimas padedamas, balsavimas baigiamas. pono Lėnę kandidatūrai pritarta, taigi jis išrinktas. Pone Lėne, savo vardu noriu pasveikinti Jūs paskyrus Jūs auditorumų nariu. Dabar pereiname prie kito Ajala Sender pranešimo susijusio su auditorumais. Ir noriu suteikti žodį poniai Ajala Sender. No seré muy larga, simplemente querría, puesto que no hemos tenido opción. Ačiū. Daug nekalbėsiu, tik norėčiau pasinaudoti šią progą ir paminėti tai, kas galbūt yra įdomu, bet nenorėčiau paskatinti naujų diskusijų, tiesiog noriu padėkoti visiems už indėlį, rengiant šį pranešimą, ypač uh, audito rūmų nariams ir ponui Kaldeirai ypatingai. Jie padėjo man, jie tikrai įgyvena labai daug reformų, kad audito rūmai taptų efektyviau dirbančią instituciją ir kad komisija, parlamentas galėtų geriau bendarbiauti ir kad tikrai būtų pasiekta bendro tikslo, kad plačioji visuomenė galėtų labiau pasitikėti tuo, ką mes visi darome. Taigi tai yra labai svarbu, kai eina kalba ES biudžeto gyveninimą. Manau, kad šiuo pranešimu mes pasistengėme žengti dar truputėlį toliau, įdėkti naujų kūrybiškų elementų, kurie leistų um, spręsti įvairias problemas dėl neigiamų patikimumo deklaracijų, dėl auditorumų kritikos, dėl to, kad iš tikrųjų viskas būtų arčiau to, kas yra politinėse diskusijose aptariama. Manau, kad ir panalinės pranešimas taip pat rodo, kad mes irgi stengiamės pagerinti kandidatų į auditorumų narius skirimo procesą. Taigi aš norėčiau pakviesti Jūs paremti pirmą pakeitimą pasiūlymą, kuriuo stengiamasi dar labiau patobulinti tai, ką mes atlikome komitete. Ir ačiū dar kartą už tai tą žodį. Ačiū už jūsų pastebėjimą. Balsasime dėl pirmojo pakeitimo, tai yra alternatyvus pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Taip, galime pasitikrinti ir elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Todėl balsuosime dėl komiteto pasiūlymo, kas už, prieš. susilaikę, priimta. Perėsime prie pono Karimo pranešimo. ES reglamentavimo kokybė, subsidarumas ir proporcingumas geresnė teisėkura. Balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmestas. Aštuntas D. Pakeitimas. Vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimtas D pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Perino apie 36-ojo e, pirmą dalis, kas už prieš. Susilaikę. Atmesta. Antroji dalis, kas už prieš. Susilaikę. Priimta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Balsavime dėl viso rezoliucijos pasiūlymo vardinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ponas ir ponai. pas mus atvyksta Italijos prezidentas, todėl balsavimą nutrauksime iki 12.30. Everything okay? Thank you.